Ačiū, pirmininkė. Aš tiesą sakant, žodžio neprašiau, galbūt įvyko nesusipratimas, pasisakyti nenoriu. Kągi, gerai, tai reiškia, kad galime baigti spontaniškus pasisakymus, galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra pono Svensson pranešimas, kuris vadinasi vystimosi skatinamas pasitelkiant priekybą. Visų pirma, suteikiu žodį ponui Svensson. O, aten į. Ačiū pirmininkė. Taip. E, tarptautinės e, prekybos vaidmuo besivystančiam šalims turbūt yra nebejotinas, dėl to visi sutarė. Mes visi žinome, e, kad globalizacijos pranašumai gali padėti besivystančiam šalims, gali privalo joms padėti ir mūsų uždavinys yra tai padaryti. Mes turime jausis atsakingi uh, E, kad tos valstybės pasinaudotų tą naudą. Kita vertus, iškyla rizika, kad e, labiau visą apimanti integruota tarptautinė prekyba gali būti e, gali neapimti besivystančių šalių, jos gali likti tarsi nuo šalyje. Mes turime suprasti, kad pagalba besivystančiam šalims turi būti orientuota ir per prekybos politiką. Mes e, negalime sakyti, kad prekyba e, nėra pagalba. Prekyba ir parama turi egzistuoti viena šalia kitos. Ir abiejų e, nauda, abiejų įtaka turi būti jaučiama. Ir mes turime stengtis pagerinti neturtingų valstybių priekybos gebėjimus, nes tai yra bent jau e, minimaliai sakant naudinga jų ekonominiai raidai. Aš e, noriu pasakyti, kad mes negalime palikti e, tų valstybių e, nuo šalyje. Mes vykdydami visų rūšių politiką privalome atsižvelgti į jų vystimosi poreikius. E, mes ES turime šiek tiek pakeisti savo poziciją, kai kalbame apie besivystančias šalis. Negalime e, kalbėti tik apie ekonominę pagalbą. Tos valstybės negali būti paliktos tik kaip žaliavinės, e, žaliavų šaltiniai. Mes turime uh, E, galvoti apie perdirbimo pramonės raidą. Čia Europos parlamente mes turime suprasti, kad nereikia apsaugoti tik tai savo pramonės interesų, mes turime galvoti apie e, besivystančių šalių poreikius. Gerbiamas pirmininkė, mes nuolat kalbame apie tai, kad reikia būti solidaresniems ir praktinėje veikloje, ir prekybos santykiuose. To privalome nepamiršti. Taip pat supraskime, e, kad e, prekybos santykiais galima bandyti padėti apginti ir žmogaus teisės. Kai kuriuose srityse mes nuolat e, tai akcentuojame. Ir aš galiu pasakyti, kad priekyba turi atnešti naudos visiems gyventojams, ne tik tiems, kurie gyvena didžiuosiuose miestuose ar urbanistinėse teritorijose, bet taip pat ir kaimo teritorijose gyvenantiems žmonėms, ypač ir moteriams ir vaikams, kuriems neretai reikia ypatingos pagalbos. Mes e, privalome juos remti taip pat ir per e, priekybinius politinius įsipareigojimus. Baigdamas aš labai trumpai norėčiau paminėti e, sanglaudos politiką, e, kuri taip pat gali būti skirta e, vystimuisi. Ji įpareigoja mus visa, visų rušių mūsų politika - žemės ūkio, žuvininkystės, priekybos ar kokia kitokia - turi prisidėti prie atsilikusių pasaulių vystimosi. Praktinėme darbe mes negalime pamiršti, e, kad tai yra būtina daryti. Neužtenka tik tai pabrėžinėti tokių dalykų savo e, nuomonėse, pranešimuose ir paskui palikti tuos dokumentus neįgyvendintus. Ačiū. Ačiū, ponė Svensonai, o dabar pradėsime spontaniškus pasisakymus ir pirmiausia, ponė Basesku. bendroji komercinė politika ir šios priemonės yra naudingos ir valstybėms narėms, ir ES šalims partnerėms. E, komerciniai mainai su mažiau išsivyščiusiomis šalimis padeda skatinti, diversifikuoti šių šalių ekonomiką ir joms integruotis į pasaulinę rinką. Todėl reikėtų vengti tokio pribojimų, kurie iškraipo prekybą tos šalys turėtų pasinaudoti konkurenciniais pranašumais. Dėl pagalbos prekyba ji turėtų padėti besivystančiams šalims ir turėtų skatinti vietinę prekybą. Tuo pačiu esu įsitikinusi, kad labai svarbu padėti e, tiesioginėms užsienio investicijoms. Jos yra labai svar, svarbus uh, tvaraus augimo šaltinis, su jų pagalba kuriamos darbo vietos, todėl jos yra labai svarbios vystimaisi. Dėkoju. Toliau ponas Nikolesko. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją už atliktą darbą. Esu įsitikinęs, kad šią ataskaitą siekiama per daug ir mes tai paminėsime rytoj. Kalbam ir apie bendrosios žemės ūkio politikos poveikį vystymuisi. Žemės ūkio fondai buvo, jų fondų lėšos buvo sumažintos. Ir mums reikia kalbėti apie tai labai išmintingai, nes žemės ūkis e, tampa priešų ir blogių. Todėl, kad arba dėl jo atsiranda per didelių emisijų arba problemų su biokūru. Taigi dėl 6.25 straipsnio prašyčiau atkreipti dėmesį. Karjera. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėl priekybos ir dėl priekybos vystymuisi pasitelkiant, vystymuisi skatinimui pasitelkiant priekybą. Labai svarbu tai vystyti ir žinoti, kokį poveikį laisvoji priekyba gali daryti šioms šalims, kalbant ir apie mokesčius, ir apie skurdą, ir apie ir taip trapios ekonomikos diversifikavimą, taip pat kokia įtaka daroma žaliavoms ir vis dažniau jomis naudojasi pašaliečiai reikalinga reglamentuojama priekyba, priekybos suderinamumas ir bendradarbiavimas priekybos rytyje. Kalbant apie pietinių valstybių bendradarbiavimą, tai atskiros, reikia sudaryti sąlygas atskiroms šalims vystytis sąžiningai ir reikalingas geras subalansuotumas ir kad nauda būtų besivystančioms šalims, o ne turtingoms šalims ir turtingoms įmonėms. Morvai, ačiū. Norėčiau užduoti klausimą. Kokia yra oficiali komisijos nuomonė tuo klausimu ir kokia yra pranešėjo nuomonė dėl maisto ir suvereniteto klausimo tai yra naujos visuotinės žmonių teisės ir ar e, buvo dirbama su jungtinių tautų specialiuoju pranešėjų maisto klausimu suprantame, kiek kiekviena šalis, kiekviena bendruomenė turi teisę gaminti savo maistą ir vietos vartotojai turi atitinkamas teises naudotis tais produktais, kurie išauginami vietinėje rinkoje. Taigi, ar jie turi teisę į maisto suverenitetą ar ne? Ačiū. Toliau panas Mikolašek. Dėkuojam, pan predseda. Medzinárodný obchod. Labai ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad priekyba yra viena iš svarbiausių priemonių, e, sprendžiant tokias problemas ir skatinant ekonomikos augimą tokiuose šaliuose, kur yra didelis skurdo lygis. Jeigu ES nepasirūpins skurčiau gyvenančiomis pasaulio dalimis, šalimis, tai tuomet e, tie žmonės ir toliau kentės. Vienas iš geriausių būdų žmonėms padėti tai yra priekyba. Tačiau čia reikia paminėti ir dar keletą problemų. Pranešėjas paminėjo dvi iš jų, tai yra korupcija, o taip pat ir tai, kaip veikia daugia šalės organizacijos už ES ribų. ES negali viena padaryti visko ir rengdamie, rengdamiesi verslo partnerius mes negalime kovoti su korupcija. Taip pat įmonės, didžiulės daugia nacionalinės įmonės taip pat turėtų prisimti savo atsakomybę tiek Europoje, tiek už jos ribų. Labai ačiū ir paskutinis kalbėtas, ponas Keli. Ačiū, pirmininkė. Priekyba yra labai svarbi, norint užtikrinti žmonijos gerovę. Be abejo, mes Europos parlamente e, dažnai apie tai e, kalbame, ypač apie e, priekybinių susitarimų sudarimą, kalbame apie tai, kad trūksta pažangos ir bendraujant su pasaulio priekybos organizacija. Laikui bėgant komisija bando išspręsti praeities problemas ir patobulinti susitarimus ir taip pat bando atsižvelgti tai, kokią įtaką tokie susitarimai turės kitoms šalims. Kiti kalbėtojai paminėjo e, politinę situaciją kitose šalise, reikėtų nepamiršti ir korupcijos daugia, didžiulių daugia nacionalinių įmonių. Aš manau, kad turėtumėm atkreipti dėmesį į tai, kad tose sektoriuose, kur yra sunkumų, pavyzdžiui, žemės ūkio sektorė, turėtų būti numatyta peržiūros taisyklė. Labai ačiū. Na ir galiausiai paprašysiu komisarės Krūs pateikti baigiamasias pastabas. Ačiū, pirmininkai. Komisijos vardu aš labai norėčiau padėkoti komitetui, o taip pat ir pranešėjui Svensui už šį pranešimą. Mano kolega labai apgailestauja, kad negalėjo šiandien atvykti čia, kad su jumis pakalbėtų apie priekybą, bet kompetitingas komisaras taip pat tikrai yra įsipareigojęs e, pateikti daug teisėkuros pasiūlymų dar per šią komisijos kadenciją. Reikėtų paskatinti, palengvinti daugia, našo, daugia nacionalinę priekybą. Taip pat reikėtų skatinti ir tai, kad įmonės prisimtų atsakomybę, bet tai kalbama ir pranešime. Norėčiau pabrėžti štai ką. Be abejo, tikrai pritariu tam, kas parašyta pranešime dėl štai kokių dalykų. Visų pirma, um, priekybininkai ir investuotojai turėtų prisijimti savo atsakomybę dėl ekonomikos augimo. Uh, Nei viena šalis dar nepasiekė gero ekonominio augimo, neatsivėrusi priekybai ir investicijoms ir nesukūrusi atitinkamos priekybos politikos. Tai yra būtina, būtina plėtoti nuoseklę priekybos politiką. Tikrai tam pritarėme. Antra, priekybos politika apima labai daug suinteresuotų pusių. Tai, ką daro ES su e, priekybos susitarimais, tai mes bandome sukurti um, palankę aplinką verslui, e, galimybę prognozuoti į ateitį. Šie susitarimai yra labai galingi instrumentai ir su jais yra siejama daug lūkesčių. Taigi tie susitarimai kaip tokie yra labai e, sveikintini. Susitarimuose dažnai minimi ir kiti klausimai, kurie e, susiję su išorės santykiais ir taip pat yra būtina, kad būtų peržiūrimi susitarimai ir koreguojami, jeigu to reikia. Visi turi prisimti savo atsakomybę. Vyriausybės, muitinės, taip pat ir vartotojai, piliečiai, įmonės. Buvo paminėtas maisto solidarumo klausimas. Šis klausimas bus aptarinėjamas e, pasaulio priekybos organizacijos e, susitikime Balyje šių metų pabaigoje. Komisija šį klausimą kels. Be abejo, komisija apie tai jau nekartą yra kalbėjusi. Dar kartą noriu pasakyti, kad ES priekybos politika siekia ir vystimosi tikslų, tai yra mūsų prioritetas, mes norime atsižvelgti į atitinkamų šalių specifiką. Mes esame sudarę susitarimus ir su, tarkim, Centrinės Amerikos šalimis, atsižvelgiame į regiono specifiką. Mes e, taip pat suprantame, kad reikės peržiūrėti GSP sistemą, prekybinių lengvatų sistemą, nes pasaulis labai pasikeitė ir mes šią sistemą norėtumėm taikyti toms šalims, kuriams reikia labiausiai padėti vystytis. Dar viena išvada reikia kalbėti ir apie platesnės partnerystės susitarim, e, platesnius partnerystės susitarimus. Mes norėtumėm savo partnerius visapusiškai tokius sutarimus įtraukti. Jau pasiekėme nemažai pažangos, dėrėdamiesi dėl regioninių susitarimų. Aš tikrai tikiuosi, kad iki e, komisijos kadencijos pabaigos pavyks pasiekti tokius susitarimus. Kaip komisarė atsakinga už skaitmeninę ekonomiką, galiu pasakyti, kad reikia skatinti ir mobilias technologijas, nes tai taip pat gali suteikti apčiuopiamų um, rezultatų um, žmonėms, pavyzdžiui, Afrikoje. Na ir dar viena išvada dėl žmogaus teisų. Norėčiau Jums priminti, kad ES politika yra įgyvendinama visapusiškai e, paisant e, ES išorės veiksmų strategijos ir jos pagrindinių principų. Ačiū. Ačiū gerbiamą komisijos narį. Ir dabar norėčiau paskelbti, kad pranešimas baigiamas, balsuosime rytoj 12 valandą.